greitosios pagalbos automobiliai. 250 mokyklų uždarytos e, pasaulyje mus pasiekė žinios, kur siunčiami ginklai ir samdomi žudikai tokias vietas. Iš tikrųjų, susirūpinimų kyla įvairiose šalyse atsiranda terorizmo rizika, regiono nestabilumo ir terorizmo rizika greta mūsų sienų. Ponas Salami, jungtinių tautų pasiuntinys, buvo atvykęs pas mus į tarybą ir e, būdamas ten pasakė, kad niekada nebuvo tokio, di, tokios didelės prarajos tarp e, gražių žodžių ir veiksmų. Jungtinių tautų saugumo taryba posėdžiavo 50 kartų, siekdama aptarti Libijos situaciją. Ir 50 kartų nesugebėjo paraginti sudaryti paliaubas. Taigi, e, aš minėjau, kad yra vilties, kad e, paliaubas galbūt įsigalios, neužilgo buvo vilties, kad vakar tai įvyks, tačiau Maskvoje nepavyko rasti sutarimo ir generolas išvyko iš Maskvos, e, nepasirašydamas sutarimo dėl paliaubų, dėl ugnies nutraukimo. Mes daug kartų kartojame, kad ES turi nugalėti susiskaldimą, turime būti vieningesni šios situacijos akivaizdoje. Vokietija ketina pranešti, nežinau, galbūt e, formaliai, oficialiai jau tą ir padarė, buvo gandų, kad šiandieną tai padarys. E, kitaip sakant, kad Vokietija e, oficialiai e, kvies Berlyno konferenciją kitą sekmadienį Libijos klausimų. Ten turėtų būti parengtas planas, kaip konsoliduoti paliaubas. Specialusis jungtinių tautų pas siuntinys buvo atvykęs pas mus e, penktadienį, ponas Saradžė taip pat susitiko su ponu Sasoli ir kitais e, pareigūnais. E, kitos šalies atstovų nepavyko susitikti situacija Libijoje tampa nebekontroliuojama ir negaliu jūsų patikinti, kad paliaubos įsigalios, kad, kad kitą sekmanį įvyks Berlyno konferencija. E, užsienio reikalų pastaroje e, taryboje e, kalbėjau apie Libiją ir Iraną bandėme nuvykti į Ligiją, to nebuvo įmanoma padaryti dėl saugumo E, kyla klausimas, ar vien tik tai dėl saugumo, ar galbūt e, iš jų pusės e, pritrūko valios mus priimti. Ir buvo nutarta sustikti Briuselyje, sulaukėme pono Saradžio, bet pono Haftaro nesulaukėme. Dabar tikimės, kad užsienio reikalų taryba su abiem pusėm užmėgs e, stiprų dialogą, jeigu įvyks paliaubas, jeigu įvyks Berlyno konferencija, tada teks e, pradėti paliaubų stebėsenos procesą ir e, pradėti veiksmingai kontroliuoti ginklų embargą. Tik kyla klausimas, kas iš tikrųjų tą galės atlikti. Daugiau kaip 630 milijonų esame išleidę bendradarbiavimo įparemti per pastaruosius penkis metus. Įvairios agentūros e, suteikė tarptautinę apsaugą 50, e, 50 e, tūkstančių žmonių E, leido sugrįžti daugeliu tūkstančių į namus. E, tačiau Libijoje yra labai daug žmonių iš Afrikos į pietus nuo Saharos. Ne visi jie nori e, atvykti čia į Europą, jie, jie mielai pasiliktų Libijoje, jeigu ten būtų tinkamos sąlygos, bet jeigu situacija blogės ir pasidarys nebeįmanoma jiems ten būti, galbūt jie bandys patekti į Europą. Taigi tai dar vienas elementas, kuris prisidės prie nelegalios migracijos per viduržymą jūros centrinę dalį. Prieš šešis mėnesius E, viduržėmio jūros e, centrinėje dalyje e, šių dviejų veikėjų dar nematėme, bet dabar atsiranda nauja politinė struktūra Viduržėmio jūros baseine. Mes jau ten veikiame, buvome aktyvus, bet buvome vieni. Dabar vėlgi esame aktyvus, bet uh, Tuo pat metu rusai ir turkai e, turi labai stiprių svertų, nes jie kariniu būdu veikia vietose, nepanaudojant reguliariją ar, armiją, bet mes žinome, kad ginklų srautai auga ir mes matome, kad Libijos vėžys metastazuoja į Sahel regioną ir e, e, iš Libijos e, dideli kiekiai e, ginklų ir kovotojų dabar jau kaip užkratas plinta Sahelo regione. Mes matome, kad ten atvyksta žmonės iš Sudano, iš Sirijos, iš vidurio rytų. Tokia yra padėtis. Galbūt per kitas 24 valandas sulauksime gerų žinių, galbūt ne. Galbūt vokiečiai surenks konferenciją, paragins surenkti konferenciją. Galbūt įvyks paliaumas, galbūt ne. E, tiesą sakant, tikrai nežinau. Aš e, tikiuosi, kad turėsime galimybių langą. Libija yra turtinga šalis, viena turtingesnių Afrikoje, nepaisant e, civilinių neramumų pastaruosius metus. Turtinga šalis su nedideliu gyventojų skaičiumi, gal tik tai 6 milijonai. Ir vis tik pastarėjai devyni metai mato labai didelę destruktyvę politinę krizę, kuri ten įsivyravo. Po 40 metų diktatūros E, aišku, būtų buvę keista, kad stebuklingai atsiras nauja demokratinė valstybė, bet niekas neįsivaizdavo, kad įvyks tokia katastrofa. Ir vis tik ta katastrofa dar gali pablogėti tiek. E, situacija gali pablogėti ir libiečiams, ir mums. Mes turime daryti viską, kas įmanoma, siekiant politinio sprendimo ir nuraminant šį konfliktą. E, Pritarant, aišku, ir parlamentui, aš būtent tuo ir užsiimsiu, tikėdamasis, kad mūsų įsitraukimas bus sprendimo dalis, kad Libiją galima bus išlaikyti vieningą ir kad bus surastas taikus konflikto sprendimas. Sakoma, kad e, Dažnai sakoma, kad nėra karinio sprendimo, bet ta mantra jau buvo kartojama apie Siriją. Nėra karinio sprendimo, nėra karinio sprendimo, o galų gale sprendimas buvo būtent karinis. Taigi galbūt ir čia taip įvyks. Mes, europiečiai, nenorime dalyvauti karinėme sprendime, mes užsibarikaduojame, e, galvodami ir tikėdami, kad karinio sprendimo nėra. Sirijoje matėme, karinį sprendimą, kurį inicijavo turkai ir rusai. Ir tai pakeitė jėgų pusiausvyrą viduržėme jūros rytuose. Taigi nežinome, kas gali įvykti. Ir tai turėtų ypatingai mus neraminti, nes nieks nežino, kas atsitiks, kai rytinėme E, Viduržymė jūros krante atsiras e, rusų ir kitokių karinių bazių virtinė, e, žvelgiant į mūsų pajėgas Italijoje. Tokiu vėlyvų metu mums tenka spręsti labai rimtą padėtį Tikėkime gerų naujienų per ateinančias kelias valandas. Dėkui. Ačiū Jums. Toliau kalbės e, politinių frakcijų atstovai EPP vardu Makalister, prašom. Gerbiama pirmininkė, ponios ir ponai, kolegos, ką tik vyriausias įsigaliotinis pasakė, jog Libijoje vyksta politinė drama, politinė ir karinė prie pat mūsų slengščio. Ir ši drama vyksta pernelyg ilgai ir pernelyg mažai ją buvo kreipiama dėmesį. Mes žinome, kad e, Haftaras e, pagal jungtinių tautų mm, duomenys nužudė apie tūkstantį žmonių, 43 tūkstančiai yra pabėgėliai, du trečdaliai yra moterų ir vaikų. Matome, kad situacija yra labai sudėtinga. Uh, paliaubos yra žingsnis į priekį, tačiau šaliai ir žmonėms reikia ilgalaikės taikos. Vokietijos vyriausybė ir konkrečiai federalinė kanclerė jau kurį laiką remia visus veiksmus, kuriais būtų galima sukurti tvarę taiką Libijoje. Konferencija, kiek man žinoma, įvyks sekmadienį Berlyne ir kaip tik ją bus siekiama aktyviai prisidėti prie to tikslo. E, Ne pirmą kartą mes parlamente svarstome šį konfliktą. Visos konflikto salės tiesiogiai ir netiesiogiai turi užtikrinti, kad pagaliau baigtųsi šis pilietinis karas, kad pagaliau Libija, į Libiją sugrįžtų taika. Libija gali būti suvereni ir taiki valstybė. Jeigu pavyks tą pasiekti, mes galėsime konkrečiai kalbėti apie šalies atstatymą ir ypatingas vaidmuo teks ES teikiant paramą e, siekiančio tikslo. Dėkojame. Toliau socialistų frakcijos vardu kalbės pone Pyri, prašom. Ačiū, gerbiamas vyriausias įsigaliotinį. Pirmiausiai norėčiau pasakyti, kad nepaprastai vertinu taip pat ir šį kartą šioje plenarnėje sesijoje jūsų atvirumą, kad jūs taip rimtai žiūrite į šias diskusijas parlamente. Ir nors esu parengusi kalbą, Aš kitą kartą tiesiog klausysiuosi jūsų pasisakymo ir pateiksiu kažkokias tai politinės pastabas, o nenuskaitysiu tai, ką esu parengusi iš anksto. Haftaras pasitraukė e, iš dėrybų, nepasirašydamas susitarimo. E, aišku, kad e, tai yra nesėkmė kenčiantiems žmonėms Libijoje, o taip pat ir kalbant apie stabilumą Sahelijoje. Mm, nepaprastai daug žmonių žuvo, e, yra priversti palikti savo namus. Mes matome, kad be kita ko Turkija prieėmė sprendimą siūsti savo pajėgas į Libiją visai prie ES sienos. Mes matome, kad neformalios paliaubos leidžia užkirsti kelią situacijos aštrėjimui. Pone vyriausiasis įgaliotinė, aš e, remiu visas jūsų pastangas, kurias dėjote pastarąją savaitę ir taip pat norėčiau, kad būtų formalizuotos paliaubos ir jos būtų formaliai įgyvendintos, be kita ko siekiančio tikslo ir Berlyno konferencijoje. Mes visi kartu labai tikimės, kad ta konferencija įvyks. Ir galiausiai Libijos piliečiai nusipelno ilgalaikės taikos perspektyvos, o taip pat ir savo šalies atstatymo. Ačiū. Ačiū Jums. Toliau kalbės Renew frakcijos vardu. Nart, prašom. Ačiū, ponė Borelį. Pritariu visiems jūsų teiginiams, tačiau stebina tai, kad mes nustembame, nes visi, kurie klausėsi veikėjų vietoje, būt, tikrai žino, kad dabartinė tragedija brendo daugelį metų, stebina išpoliai prieš Tripolį, bet e, juk buvo skirato susitarimas, frankensteiniškas susitarimas tarp dviejų galybių. Mes nesiklausėme e, Tripolio parlamentarų, nes Farežal Saed visiškai nieko neatstovauja. E, turėjome suvokti, kad Libija neegzistuoja. Jeigu būtume tai išgirdę, jeigu būtume, o būtume tai suvokę, tačiau Fayez Saraž e, atstovai kalbėjo taip, tarsi e, atstovautų Libiją. Aš esu prieš karą ir iš tikrųjų padėtis šalyje toliau blogėja. E, ten toje šalyje yra karinės ryties disbalansas. Tačiau ES turi tinkamai veikti, nes dabar mus stebina Turkija ir Rusija. Tačiau jos ten yra, jos yra ten, todėl kad ES ten niekada nebuvo. Nes turėjome klausytis tų, kurie buvo vietoje ir žinojo tikrąją padėtį, o ne klausytis Fajes El Saražo. Reikėjo imtis tinkamų diskatiškų priemonių. Ir jeigu Italija ir Prancūzija veikia savarankiškai ir atskirai kiekviena, mes esame nesvarbus. Štai kaip viskas vyksta. Ačiū. Satori, žaliųjų frakcija, minutė. Yes, Madame la Présidente. Pone pirmininkė, mėly kolegos, Jeigu kalbame apie tai, kaip e, užtikrinti taiką Libijoje, ES sveikina, e, dėkoja, konsultuojasi, ji daug kalba, bet mažai veikia. Nėra konkrečios strategijos, nėra nei menkiausių pastangų valstybių narių veikti nuosekliai. Pone Borelė, e, jūsų prašoma atstovauti neegzistuojant čia mm, ne, Europos, ne, neegzistuoja Europos Sąjungos atstovavimą ir vaikyvimą ne, ten. Mes susidurėme su didžiuliais žmogaus teisų pažeidinėjimais Libijoje palei mūsų sienas ir, ir mes tuo piktinamės. Kolegos, taip mes bandome visus kaltinti e, baise žmogaus teisų padėtimi Libijoje. Tačiau e, Europos vertybės ten neegzistuoja. E, Kaip su diplomatiniais veiksmais? E, kaip iš tikrųjų pasiekti, kad būtų nutraukta ugnis? Lydėkime migrantus, e, užtikrinkime pagalbą migrantams ir pabėgėliams. Dar yra galimybė e, pasiūlyti alternatyvius sprendimus ir užtikrinti humaniškus sprendimus. Ačiū. Bonfrisko, vieną minutę, įdė frakciją. Pirmininkė, e, vicepirmininkė Borelė, prie įėjimo į parlamentą yra užrašas apie tai, kad 51 milijonas europiečių balsavo už tai, kad ES veiktų užsienio reikalų srityje, imtųsi veiksmų ir apsaugotų mūsų sienas, apsaugotų piliečius saugumą, užtikrintų piliečių saugumą. Tai reiškia, kad reiktų pakeisti. Ar ES e, sutinka, kad e, aptariamoje šalyje e, iš tikrųjų nebe, nebėra valstybės elementų, kad, kad mums tenkantį vaidmenį ten e, atlieka Rusija ir Turkija. Taip pat e, e iš, joms iš paskos eina Saudo Arabija ir Kinija. E, Mes siekėme e, e, glaudžios vidaus rinkos, bendros rinkos, tačiau nėra bendros užsienio politikos. Viduržėmio jūros regionas visada bus e, lakmuso popierėlis, jeigu ar Europa sugeba veikti vieningai. Благодаря ви, уважаема госпожо председател, уважаеми господин. Дякую, пирмininkė, sako panas Džambatski. Vyrai įgaliotiniai kolegos E, niekas šioje salėje nevadino daiktų tikraisiais vardais. E, visi turime žinoti, kad sustarimas tarp Saraž ir Turkijos prezidento Erdogano numato ne tik Turkijos pajėgų dislokavimą Libijoje. Ir e, numato veikimą prieš Kiprą ir Izraelį. Tiesa tokia, kad e, Saradži ir Erdoganas dabar islamistus perkelia iš Sirijos e, į Libiją. Tie, kurie kovojo Sirijoje, dabar persikelia į Libiją. Saradžio ir Erdogano Libija darosi baudžiavos valstybė. Pone Demirel, ačiū. Pone pirmininkė, kolegos. Dabar paliaubos Libijoje yra nepaprastai gležnos. Politinis sprendimas neaiškus. 2011-aisiais NATO bombardavo Libiją ir nuvertė Gaddafi. Koks rezultatas? Totalinis chaosas brutalus pilietinės karas ir iš, iš esmės nuo to laiko vyksta taip vadinamasis atstovų karas. Nuo to laiko yra nemažai veikėjų Libijoje, regioninės galios, o taip pat ir visos kitos e, stambios galios. Visiems rūpi nafta, dujos ir įtakos zonos. Tokia yra karti tiesa. Tačiau karas. E, žmonėms reiškia tik tai siaubą. O kas rūpi ES, apie ką kalba Borelis? Pirmiausiai apie tai, kad reikia atremti pabėgėlius. Dauguma valstybių narių bendratarpiauja su Saražo vyriausybė, kuris su savo pajėgomis mėgina užkirsti kelią pabėgėliams pateikti į ES. Tai turi baigtis, kolegos. Ginkluotės eksportas visoms konfliktuojančioms šalims turi būti nutrauktas. Visi turi paprasčiausiai atsitraukti. Tai reikštų indėlį į tvarę taiką Libijoje, neaštrint padėties, nesukuriant tos ginkluotės spralės, kadangi ji nepastarnauja nei pačiai Libijai, nei e, kitiems regionams. Toliau Nikolau Alavanos, prašom. όχι μόνο απούσα δεν είναι όπως λένε μερικοί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίθετα. Kai kas sako, kad ES ne tik, kad ten nėra, bet kad draugė su JAV ir NATO yra atsakinga už e, intervenciją Libijoje ir Sirijos sugriovimą. To pasiekmes žmonėms e, yra katastrofiškos. Vėlgi, JAV, NATO, ES, Rusija, Turkija ir kitos valstybės tiesiog griešiasi kontroliuoti energetiką. Taigi žmonėms gyvenantiems ten susidaro labai pavojinga aplinka. Turkijos vidurnioji klasė e, bando e, pasisavinti tam tikras viduržėmio jūros priekrantės zonas. ES, NATO, JAV galvoja, kad Turkija yra strateginė partnerė. Tuo tarpu e, Turkija tik vis agresyvėja e, mes turime siekti, kad nebūtų keičiamos sienos, kad e, E, galėtume gyventi taikoje ir naudotis suvereniomis teisėmis. Ponas Tajanis, e, pirmininkė, visi laukiame Berlyno konferencijos, tikimės, kad ji bus e, sėkminga, bet aš nesu optimistiškai nusiteikęs šią prasme. Uh, E, nematėme iš mūsų pusės jokių politinių iniciatyvų. Viso to rezultatus matome. Būtent Rusija ir Turkija dabar pradėjo veikti e, ne tik tai Libijoje, bet ir e, viduržymė jūros e, pasienyje apskritai. Matome migracijos masto augimą, e, ypač jeigu tos padėties neišspręsime. E, E, mes matome, kad energetikoje atsiranda e, visokių nematytų dalykų, kurie e, paliečia Kiprą, Izraelį, Graikiją. Europa turi įsipareigoti ginti savo energetinį nepriklausomumą visų savo valstybių narių labui. Ačiū. Um, labai vėlų, kolegos. Mes galvojame, kad užbaigsime viską be 20.12. Ir jeigu sutinkate, nebus spontaniškų pasisakymų. E, toliau tęsėme ponia Kocolino, socialistų frakcija. Atsiprašome, ponas. Taip, pat ir mes be abejo stebime naują situaciją labai atidžiai. Atrodo, kad Haftaras dalyvaus konferencijoje Berlyne, bent jau tokia informacija paaiškėjo. Ir vienintelė galimybė, kurią mes turime ir yra ši konferencija. Mes turime išsikelti labai aiškius tikslus, sustiprinti diplomatinę veiklą, politinius veiksmus tam, kad būtų pasiektos paliaubos. Tad tikimės, kad tam ir pasitarnaus konferencija Berlyne tam, kad mes padėtumėm Libijos piliečiams, vaikams, kurie dažniausiai yra didžiausios karo aukos. Mes kalbame apie tai, kad turi būti visiškai užtikrintas Libijos teritorinis vientisumas. Kalbame apie tai, kad reikalingi diplomatiniai veiksmai ir jeigu nepavyks mums, tai tuomet tą turės daryti kitos demokratinės jėgos, bet iš esmės mes kalbame apie būsimą Europos vaidmenį, mes kalbame apie tai, kad Libijoje vyksta esminis karas visai Europai ir vien tik tai Italija ar Prancūzija neišgelbės situacijos. Mes e, turime e, užtikrinti, ponia Borelė, kad Europa prisimtų jai tenkantį vaidmenį. Kolega Grošelis. Libija yra juoda dėmė sąžinėje tų, kurie dalyvavo karinėme sukilime prieš Kadafi. E, Libija ta, tampa nešvarių, nešvaros žmonių kontrabandos centru ir, ir sukarintų grubuočių vadai naud, E, pelnosi iš tokios veiklos. O Turkija vis dar oficiali ES kandidatė narė ėmėsi rizikingos avantūros. Tai prieštarauja mūsų strateginiams interesams Viduržėmio jūroje ir Libijoje. Vertindami Turkijos ir Rusijos vaidmenį ir įsivelimą į krūviną karą, suprantame, kad problema gali E, paplisti už Libijos e, sienų ir staiga atsidurti prie mūsų durų. Turime pareikalauti, kad būtų paskelbta apie ugnies nutraukimą. Reikalingas politinis procesas, kuris užtikrintų taiką ir stabilumą šalyje ir regione. Ačiū toliau. Žodis ponui Erik Markart, žaliųjų frakcijos vardu. Ähm, Ačiū. Ačiū Pone Borelio, už jūsų žodžius, už pastangas siekti taikos Libijoje. Niekas ir negalvoja, kad bus paprasta užtikrinti taiką Libijoje, bet kol siaučia karas Libijoje, turime padaryti daugiau. Nuo 2000. 2014 metų 30, daugiau nei 32 tūkstančiai žmonių nuskendo viduržėmio jūroje. Ir kalbant su tai žmonėmis, kuriems pavyko išsigelbėti, akivaizdu, kad žmonės yra tiesiog net nelaikomi žmonėmis. Tai yra visiškai nehumaniška. Mes, Europa, prisidedame prie to, kad tie žmonės, kurie bėga nuo karo, yra tiesiai sugražinami į tą karo vietą. Ir man kyla klausimas, kodėl daugiau yra siunčiama patrulių prie Libijos pakrantės nei gelbėtojų laivų. Jeigu mes padarytumėm tai, ką įmanoma ir išgelbėtumėm tos žmonės, kurie bėga nuo karo, nuo kankinimų, nuo nežmoniškų gyvenimo sąlygų stovyklose, mes tikrai jau nemažai padarytumėm, nes man atrodo, kad pati Europos idėja verčia mus tą daryti. Ačiū toliau žodis ponui Tieri Marijani, vieną minutį iš idėja frakcijos. Ačiū. Vakarų galybės įsikišo Libijoje to šalies nelaimiai. Jos kaiminės visa Afrika ir Europa. E, žmonės, kurie e, migruoja per tą šalį, tampa vergais. E, Taip pat svarbus yra keliai, e, maršrutai vedantis į Sahelį iš tos šalies. E, susikovė generolas E, Haftaras su Elsaražu. Tubruką antrą kartą gynė Turkijos specialisos e, pajėgos. Erdoganas siekia savo interesų Libijoje. Mes tai suprantama. Tačiau e, Erdoganas tampa de facto svarbiausiu asmeniu toje valstybėje, nes jis e, kontroliuoja migrantų strautus, neleidžia migrantų į Europą kaip mes gal, galėjome sauliaisti taip naiviai viską vertinti. Ir, taip, ponia Brali, veikiausiai sprendimas bus karinis, tačiau mūsų nebus. E, galėtume bent padėti prancūzų kariai kariams, kurie vieninteliai Sahelio regione kovoja su islamizmu. Toliau frakos ECR frakcija. Ačiū, ponė pirmininkė kalbu e, čia Europos parlamente atstovaudamas Graikiją. Noriu pakalbėti apie Turkijos įsikišimą Libijoje. E, ar kas nors iš čia esančių tiki tomis visomis nesąmonėmis, kuriuos e, skleidžia Erdoganas apie įstatymo viršenybę. Reikia tik pažvelgti į Turkiją ir pamatysime vien nusikaltimus. Sirijoje žudomi tūkstančiai kurdų pažeidinėjamos Graikijos valstybinės sienos, o dabar dar pradėti siūsti kariškiai ir ginklai džihadistams tame regione. Turime suvokti, ką jie bando pasiekti, pažeidinėja ES valstybių narių ekonominę e, jūrų zoną kada ES nustos e, ekonomiškai ir karinėmis priemonėmis remti poną Erdoganą? Ponas Kastaldo vienai minutėjai. Dėkuoju, pirmininkė. Vyri galiotinį vakarykštį susitikimas e, e, Maskvoje su ponu Haftaru siunčia dvi žinias. Visų pirma, nepaisant visų diplomatinių pastangų, visų valstybių narių pastangų, e, sprendimo pasiekti nepavyko. Antras dalykas - iniciatyvą dabar perėmė Rusija ir Turkija. Jos įsitraukė į konfliktą Libijoje, e, įgyvendindamos savo darbo tvarkės ir bando pasiekti laikiną ugnies nutraukimą. Tačiau sustarimas Maskvoje nebuvo pasirašytas. Ir tai suteikia mums galimybę. Jeigu nenorime, kad prie mūsų sienų atsirastų kita Sirija, turime sustelti ties Berlyno konferenciją sekmadienį, ties naujais pasiūlymais, kuriuose atsispindėtų jungtinių tautų pozicija ir kur būtų įtrauktos ir Europos šalis, tokias kaip mano, o taip pat Egiptas ir Alžyras bei kitos valstybės, kurios suinteresuota situacija Libijoje. Tai vienintelis būdas užtikrinti būtiną neutralumą siekiant suvienijimo ir išsprendžiant praeities problemas. Po 2015 metų mūsų intervencijos. E, Milnojo, e, Milnosios kortelės klausimas. Aš gerbiu jūsų požiūrį. Atsimenu jūs iš ankstesnės kadencijos, puikiai jūs pažįstu. E, norėčiau, kad jūs pasakytumėte savo požiūrį, kad ponas Borelis jį išgirstų. Uh, Režimas e, Tripolyje sudarė sandorį su Erdoganu ir tuo pagrindu Turkija e, rytų viduržėme jūroje e, įgyjo išskirtinę ekonominę zoną. Galbūt Turkija kitą kartą sudarys panašų sustarimą su Kostarika. Tad ką turėtume daryti, kad galėtume sustabdyti Turkijos agresyvumą? Turkija dabar siunčia savo tyriamuosius laivus į e, suverenę Graikijos teritoriją. E, brangusis ponė Mavridis, brangus Kostas, nekartą kritikavau sustarimą tarp Libijos ir Turkijos. E, jis toli gražu neina tinkama linkme. Ir iš vis kelia klausimą apie e, Graikijos ir Kipro e, teisėtus interesus. Konfliktas labai greitai eskaluojasi Libijoje, tai gali privesti prie e, geopolitinių interesų susikirtimo. To reikia bet kokią kainą išvengti. Aš tikiuosi, kad per diskusijas Berlyne sulauksime konkrečių pasiūlymų ir kad tai prives prie institucijų susijungimo, kol dar ne per vėlų. Ponas Pikula. Dėkuoju, ponė pirmininkė, atidžiai klausiausi ponio Varelio pateiktos padėties analizės turiu pasakyti, kad mes čia, aišku, nesame analistai, mes esame politikai ir todėl turime priimti ir sprendimus kaip politikai. Neturime būti vien tik tai besivystančių įvykių stebėtojais, bet turime įsikišti ir teikti sprendimus, nes mūsų piliečiams rūpi tai, ką regione. Pagal jūs, ponė Boreli, Rusija ir Turkija tame regione yra e, suverenios galios. Kodėl taip yra? Todėl, kad mes palikome ten vakumą. Ir jeigu Borelis imsis iniciatyvų dėl taikos regione, mes e, jas paremsime. Bet e, svarbiausia kliūtis ir Turkija. Turkijos elgesys e, kuria sąlygas ir situaciją, kur Europos vertybės yra pakertamos. Kaip šiandien galima abejoti, kad toks elgesys yra provokatyvus ir verčia mus ieškoti kelio e, link taikos. Mes kaip europiečiai turime pademonstruoti, kad e, turime savo vietą tame regione ir norime ten taikos. Ponas Pikola, vieną minutę. Ačiū. Šiandieną mes kalbame tema, kuri yra nepaprastai aktuali ES, bet kurią užgožė Irako ir Irano situacija. Dabartinė padėtis yra ta, kad Turkija kaip NATO narė koordinuojasi dėl veiksmų mūsų kaiminystėje, aktyviai įsitraukiant Rusijai, kuri sistemingai pažeidžia tarptautinę jūrų teisę. Mes matome, kad susitarimo pasiekti nepavyko, o ES nepavyksta atrasti bendro požiūrio į situaciją Libijoje. Karinė intervencija galbūt ir nepadės išspręsti chaoso Libijoje, priešingai jį padidins. Viskas susiveda tarsi į migracijos politiką. Mums reikia prisijimti tinkamesnį vaidmenį, kai mes kalbame apie veiksmus savo kaiminystėje. Berlyno konferencijai turi būti um, išsakoma visokio Europą parama. Uh, Toliau ponas Zimniokas, ponė pirmininkė. pajėgų veiksmai Libijoje yra labai apgalvotas Turkijos žingsnis. Ir būkime realistai, dabar ne mes esame tie, kurie valdo migracijos krizę, kurie priima sprendimus dėl pabėgėlių maršrutų per viduržemio jūrą. Ta daro Erdoganas. Erdoganas gali labai lengvai pagrasinti nauja migracijos banga ir mes iš karto į tai reaguojame, nes Akivaizdu, kad per Libiją daugiausiai nelegalių migrantų keliauja į Europą. Mes matome, kad Erdoganas e, šantažuoja Europą ir mm, kuo toliau, tuo labiau galės tą daryti. Mes turime pasirodyti, jog esame lygiaverčiai partneriai. Tad ES turi padaryti viską tam, kad e, sustabdytų Turkijos. A, e, veiksmus Libijoje ir kad Libijai padėtų perimti situaciją į savo rankas. Toliau ponas Fidanza minutė. Ačiū. Įgaliotinių karas Libijoje dar kartą demonstruoja, kad ES veikia nenuosekliai, kai mes kalbame apie labai svarbius tarptautinius klausimus. Taip pat ir pono Borelio kalba šį vakarą tą parodė, būtent negebėjimą veikti. E, praeitįje matėme, kad lyderiai, taip pat ir Prancūzija veikia nesažningai, dėl to atsirado e, daug pabėgėlių. Mes matome, kad Turkija dabar ėmėsi iniciatyvos ir veikia prie mūsų duro. Taip pat ir Italija turi e, pripažinti, kad nesugeba veikti. Tad e, visa tai, aišku, darys milžinišką poveikį mūsų šalims. Te turime keletą dienų tam, kad užkirstumėm kelią tragedijai. Žodis ponui Johannes Lagos toliau, neprisijungiu prie frakcijų narių vardu. Ačiū, esu nustebęs ir įpykęs dėl to, ką išgirdau iš pono Borelio. Jis pripažino, kad Rusija ir Turkija viskam vadovauja tame regione. Kai kalbame apie Turkiją, kalbame apie e, žudikiško režimo valstybę, atsakingą už daugybės nekaltų žmonių nužudimą įvairiose šalyse. O dabar apsimetame, kad to nematome. Ir sakome, kad Elstaražo vyriausybė yra oficiali. Jie sudarė sutartį su uh, E, žudikišką Erdogano vyriausybę. E, Libijai. Erdoganas perkelė problemas į Libiją, tai yra priartino jas prie Europos, suteikė Saradžiui ginklų ir dabar mes sakome, kad pripažįstame Saradžio vyriausybę. Neįsivaizduojama. Ir už kelių dienų Berlinė vyks konferencija. Uh, taip pat ir Graikijai. Bus, pavyzdžiui, tokių valstybių kaip Alžyras atstovai, bet nebus Graikijos atstovų. Jūs neturite jokios teisės palaikyti Turkiją ir, ir eiti prieš Graikijos interesus. Kodėl visada uh, esate Turkijos pusėje? Mes nesusitaikysime to, su tokia reikalų padėtime, mes ginsime savo gimtinę visais, savo šalį visais įmanomais būdais. Uh, ir nuo šiol privalėsite su mumis skaitytis. Žodis parlamento vicepirmininko Otmar Karas, EPP frakcijos vardu, prašau. Šiandienos popietės ir nakties diskusijos rodo, jog krizės pasaulyje akivaizdoje mes iš viso nevaidiname vaidmens. Mes matome, kad esame bejėgiai ir kad nėra vilties. Man reikia, man trūksta politinio ryštingumo, vadinamosios politinės projekcijos. Ir Libija atspindi Europos migracijos politiką, prieglopšio politiką ir demonstruoja tą vakumą. Ir akivaizdu, kad į šį vakumą yra stumiamos Rusija ir Turkija. Per viršūnių susitikimą Berlyne šį savaitgalį turime galimybę imtis suderintos Europos iniciatyvos, perimant vadžias į savo rankas. Tad e, pasakykite, kad e, mes Berlyne įrodysime, jog gebame veikti. Ačiū. Toliau ponia Arena, socialistų frakcija. Ačiū, ponia Borelė. Jūs pristatėte vertinate padėti Libijoje kaip e, nepriimtina, neįmanoma. Ir civiliams gyventams tai pavojinga regiono kontekste, minėjote Magrebą, Sahelį. Ir tai Europai pavojinga padėtis. Be to vyksta masinis žmogaus teisų pažeidinėjimas Libijos teritorijoje. Ten įstrigę migrantai, kurie tapo kontrabandininkų žmonėmis aukomis. E, E, deputatas, vienas iš parlamento narių to, toje šalyje yra dingęs be žinios. Jeigu nėra karinio situacijos sprendimo, autoritarinis sprendimas negali būti pasirinkimas. Ten veikia e, Rusijos, Turkijos, Egipto atstovai, tačiau e, ten besiformuojantis modelis tikrai toli nuo žmogaus teisės užtikrinančio modelio, reikia diplomatinių ir politinių priemonių, reikia Berlyno konferencijos, reikia dialogo su visais, su visų jėgų atstovais, taip pat demokratijos žmogaus teisų sklaidos. Žodis poniai Asimo Kopulų. Ačiū, ponė pirmininkė, kolegos. Mums tenka prievolė ir būtinybė kažką daryti, kad pakeistume įvykius Libijoje, nes kitaip mes Europoje pajusime pasiekmes. E, todėl organizuojame konferenciją Berlyne. Matome, kad Turkija e, remdamasi supratimo memorandumus su su Tripoliu bando pasiūlyti savo veiksmų planas, tačiau Haftaras išvyko šiandien. Ir šis Libijos ir Turkijos susitarimas prieštarauja tarptautiniai teisėjai. Ir tai nepadės mums pasiekti teisiškai saistančių rezultatų. Pone e, Borelį, bendraudamas su Saražu ir Doganu, turite pareikalauti, kad jie supliešytų tą susitarimą. Tai bent jau būtų minimalus valios demonstravimas pradėti dėrybas dėl taikos. Besikartojančios provokacijos ne tik kelia grėsmę taikai, bet ir ES prestižui ir dabar, ir ateityje. Atsiprašau, kad praleidau Jūs, sako pirmininkė. Ačiū pirmininkė. Uh, sako ponė Čekardi. Libijos krizės sprendimai, bandymai spręsti krizę atskleidė, kaip negrabiai tai bandė daryti Italijos vyriausybė. Tačiau viskas prasidėjo tada, kai prieš dešimtį metų buvo nuverstas Kadafis. Praėjus dešimčiai metų Europa renkasi tą patį dalyką. E, ji paliko ten vakumą, kurį užpildė Rusija ir Turkija. Jie tapo, e, jos tapo e, svarbiausiamis veikėjomis viduržėmio jūros tame regione ir kontroliuoja šį svarbų viduržėmio jūros koridorių. Libija yra svarbi dėl energetinių šaltinių Italijai ir tai neraminantis dalykas, nes dabartinė vertinant dabartinės Italijos vyriausybės užsienio politiką, ji tikrai nėra labai tinkama ir šis atvejs tai ir pademonstravo. Maskvoje vyko konferencija, taip pat ir Romoje. Tač, dabar visi laukia, kas nutiks Berlyne. Ar tai reiškia, kad žengtas dar vienas žingsnis atgal tarptautinėje politikoje? Petra, parančioju, Ram. Pisapie socialistų frakcijos vardu vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pane Barelė, teisingai sakėte, kad e, situacija Libijoje vis labiau ir labiau e, blogėja, tai verčia mus mąstyti. Erdoganas ir Putinas dabar yra tie žmonės, kurie kuria Libijos modelį. Mes turime e, pasiekti vienbalsiškumą tarp valstybių narių. E, jo nebuvimas dažnai trukdo mums veikti. Na ir e, žinoma, ir Haftar, ir Saradža savo veiksmais mūsų pasitikėjimo nestiprina. Netidėliotinai svarbu pradėti veikti pradėti taikyti ginklų embargą. Priminsiu Džono Kennedy žodžius, niekad neturime bijoti dėrėtis, bet jokiais būdais neturime taip pat ir dėrėtis baimėje. Ponas e, Lančinį. Dėkoju pirmininkė Libijoje, nepaisant gerų ketinimų deklaracijų, uh, regis ES mm, e, nusprendė nesimti jokių sprendimų ir paliko visą tai e, Rusijai, JAV ir Turkijai. E, Turkija, Egiptas ir Junktinė Arabų Emiratai seniai nepaiso ginklų embargo. E, kariaujančios pusės iš Turkijos e, sulaukia ginklų, e, dronų ir taip toliau. E, tokios paramos sulaukia ir džihadistų grupės Sirijoje. Tai destabilizuoja regiono situaciją, tai kenkia ir verslo interesams, ypatingai Italijos verslo mm, interesams, e, kyla problemų ir su tuo, kaip panaudojami europiniai fondai. E, Nesnei girdėjome, kad e, lėšas, kurios turėtų pagerinti sąlygas sulaikymo stovyklose, iš tikrųjų atsiduria džihadistų rankose. Tai, kad e, Rusija ir Turkija susitarė, aiškiai rodo, kad mūsų politika patiria nesėkmę. Ponas Furlas. Dėkuoju, ponė e, pirmininkė, ponė Barelį. E, padėtis Libijoje ne, nepalieka ne vieno iš mūsų abejingų. Iš karto matome sąsajas su Sirija šalis e, kaip Turkija stiprina savo, e, savo įtaką, o mes e, tiesiog stovime ir nieko nedarome. Erdoganas tengiasi perimti iniciatyvą į savo rankas. Ar galvojate, kad bet kokie sprendimai priimti Berlyne taip pat bus palankus Turkijai? Turime žiūrėti į galimybę, kad e, Turkija savo veiksmas ir vėl e, sulaužys įstatymų viršenybės principą. Ačiū, <laughs> socialistų frakcija Inčir. Ačiū, ponė pirmininkė. Prim, prieš mažiau nei dešimtmetį buvo imamasi veiksmų, kurie leido pamatyti šviesą tunelio gale. Buvo kalbama apie išsivadavimą iš diktatūros, buvo kalbama apie naują perspektyvą. Aš tame regione lankiausi ne kartą ir rėmiau demokratinės jėgas. Mes galvojame, kad laisvė yra būtina, bet pamatėme, kad vieną diktatorių pakeitė chaotiškas režimas, kuriame negali būti užtikrintos žmogaus teisės. Mes matome tam tikrą galios vakumą. Svarbu, kad būtų formalizuotos paliaubos, kurios leistų pasiekti ilgalaikį politinį sprendimą. Esu įsitikinusi, kad ES gali prisimti žymiai svarbesnį vaidmenį, kuriuo būtų akcentuojami tokie principai kaip žmogaus teisės. Kalbėtoja yra nutraukiama. Toliau kitas kalbėtojas. Ačiū pirmininkė. Europos Sąjunga tarptautiniuose reikaluose nedalyvauja, jos nėra. Kokį vaidmenį vaidina Sirijo, kai vaidino nieko? Kokį vaidmenį vaidino, kai JAF ir Irano santykiai tampa sustiprėjo? Jokio. Libijoje e, svarbios yra Turkija ir Rusija, bet tai strateginės svarbos e, šalis mūsų žemynui nežiūrinti nieką, prieš dešimtį metų niekas nedvėjojo įstumdami į Libiją į sudėtingą situaciją. Ir visi tie, e, taip pat prisimykime, kuomet dirbo Baroso komisija, e, buvo išsakyti kai kurie reikalavimai dėl Kadafio. E, Taip pat e, buvo susitarimas, buvo padarytas susitarimas, kad e, bus bandoma užkardyti didžiulius migrantų srautus iš to šalies į Europą. Tačiau iš tikrųjų, kokių, kokių interesų siekėme ir kieno e, interesų paisome tokiuose situacijose? Ačiū už visus pasisakymus, o dabar žodis yra suteikiamas komisijos vicepirmininkui, vyriausiajam įgaliotinui, ponui Bareliui. Prašom, baigiamas į žodis. I may share some of the comments. E, galiu pritarti kai, kuriems, e, kai kurioms iš pastabų, e, kai kurios iš jų susijusios tik tai su norais. Jūs sakote, jūs turite, turite ką? Prašyti, kad Erdoganas anuliuotų savo sustarimą su Saradž. Galim paprašyti, bet kas iš to? Problema ta, kad mes Libijos klausimų nesame ir nebuvome vieningi. Sakykime tiesą, mes europiečiai laikomės skirtingų pozicijų Sirijos, Libijos atžvilgių, o dabar ko gero mokame kainą už tai, kad nesugebėjome atstovauti politiniam požiūriui, kuriam pritartų visas valstybės narės tiesa. Ir e, girdėjome apgailestavimą, kad Turkija vaidina tam tikrą vaidmenį, bet Turkija turi tam tikrą vaidmenį ir Rusijai tenka tam tikras vaidmuo. E, paskutinė informacija, kurią turime, rodo, kad po to, kai nebuvo pasirašytas ugnies nutraukimas, e, E, žmogus, kuris atsisakė tai padaryti, nes tai reikštų susitarimą tarp Saradž, kuris e, vadovauja e, tarptautiniu mastu pripažįstamai vyriausybė ir Turkijos. Taigi dabar reikia laukti Berlyno konferencijos geras dalykas, kad kalba apie ugnies sutraukimą yra. Ir kitas dalykas, kad galbūt įvyks Berlyne konferencija ir tai galbūt bus pirmasis žingsnis politinio sustarimo link. Galbūt jūs stebite mūsų daromas deklaracijas apie Libiją, kurias taryba e, ir e, vyrai galiotinis yra padaręs. Tikėkime, kad Berlyne atsiras galimybė pasiekti sustarimą tarp e, abiejų pusių ir tada jau teks spręsti to sustarimo įgyvendimo klausimus. Čia bus du dalykai - ugnies nutraukimo stebėsena ir ginklų embargo kontrolė. Ir čia mes taryboje e, teiksime rekomendacijas, kad ES įsitrauktų labiau į šių prievalių įgyvendinimą ir e, tiki, tikėkime, kad pradėsime veikti aktyviau ir e, pradėsime e, dialogo su Libija etapą. E, daugelis iš jūsų minėjo daugelį kitų aspektų, į kiekvieną iš jūsų užduotą klausimų e, atsakyti negaliu, bet apibendrint pasakysiu, jeigu Berlyne bus susitarimas, toliau seks ugnies nutraukimas, o paskui išbandysime ES politinę valią labiau įsitraukti į Libijos problemos sprendimą. Ačiū Jums už pastabas. Dėkuoju Jums, vyriausias įgaliotinį, už Jūsų pastabas. E, šią diskusiją